Pradedame posėdį ir svarstysime pirmąjį darbo tvarkės klausimą. Tai yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl ES ir valstybių narių taikomų priemonių siekiant e, suvaldyti pabėgėlius srautus, e, atsirandančius dėl konflikto Sirijoje Pirmam steiksiu žodį ministrui Leškevičiui tarybos atstovui. Prašau jums žodis. Good morning, the president, honorable members. Labas rytas, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Per pastaruosius e, du metus e, buvo galima konstatuoti kelis e, tragiškus aspektus susijusius su, su Sirijos konfliktu. Daugiau nei milijonas pabėgėlių yra, daugiau nei pusė vaikai, ketvirtadalis moterų. E, man kalbant, e, su Sirijos pabėgėlių skaičius dar labiau didėja, pasiekė daugiau nei 2 milijonus E, tai yra didžiulis iššūkis Sirijos kaimynams. Ir taip pat Sirijos viduje Jungtinių tautų vertinimu gali būti daugiau nei 3,5 milijonai pabėgėlių iki šių metų pabaigos per pastarosius mėnesius Sirijos piliečių skaičius atvykstančių ES valstybės narės labai padidėjo, taryba su dideliu susirūpinimu stebi, kaip vystosi Sirijos krizė ir vertina valstybių narių patiriamą e, spaudimą susijusi su migrantais. Vakar Teisingumo ir bendro reikalų taryboje buvo šis klausimas svarstamas, ministrai pabrėžė būtinybę ES narėms teikti pagalbą asmenims kenčiantiems nuo krizės. Taryba gavo atitinkamą komisijos ataskaitą dėl faktų nustatymo misijos atskirose valstybės narėse, kurios labiausiai kenčia nuo e, migrantų srautų daromo spaudimo, Sirijos migrantų srautų daromo spaudimo. Puikiai suprantame, kad e, ypač Jordanijos, Libano, Irako ir Turkijos pasienio regionams e, tenka didžiulė našta, mes todėl paraginome neuždaryti šių valstybių savo sienų, kad būtų suteiktas pabėgėliams prieglobstis. Taip pat mes pripažįstame, kad tarptautinė bendruomenė privalo bendrai prisimti atsakomybę ir pasidalinti tą naštą su šalimis, kurios priima daugiausiai pabėgėlių. ES valstybės narės teikia daugiausiai pagalbos nuo pat Sirijos krizės pradžios. Beveik kiekviena valstybė narė siekia palengvinti Sirijos gyventojų kančias tiek šalies viduje, tiek už jos ribų, sižvelgianti dabartinę sunkę ekonominę padėtį ir uh, biudžeto apribojimus, tai yra pakankamai e, sudėtinga padaryti. Šiuo metu ES yra skiriusi daugiau nei pus, e, <clears throat> pusantro milijardo eurų, du trešdalius iš valstybių narių pagalbai Sirijos pabėgėliams, pasitelkiant nehumanitarnės ES pagalbos priemonės ir jos bus labai svarbios vietos bendruomenėms. Tokiu būdu valstybės narės dar paragino tarptautinius donorus koordinuoti savo veiksmus e, siekiant e, kad būtų geriau koordinuojama teikiama pagalba ir atskaitomybė mūsų piliečių atžvilgiu šios veiksmus, suteikiant humanitarnę pagalbą, būtina dar labiau sustiprinti, e, siekiant visais manomais būdais, kuo greičiau padaryti galą šiam konfliktui. ES svarsta taip pat ir vidutinio laikotarpio, ilgą laikotarpio paramos priemonės, ne tik teikiant pagalbą pabėgėliams, tačiau teikiant pagalbą ir valstybėms, kurios daugiausia kenčia nuo pabėgėlių srautų tame regione. Komisija bendradarbiaudama su tarptautiniais partneriais rengia regioninę apsaugos programą, kuri yra skirta siekiant atremti vidutinio laikotarpio ir ilgalaikius šios krizės iššūkius. Kitais metais ta programa turėtų būti pristatyta. Taryba teigiamai įvertina šios programos rengimą ir ragina komisiją tęsti šį svarbų darbą. Sirijos piliečių e, perkelimas tarp valstybių narių šiuo metu yra svarstomas ES lygiu, atitinkamos priemonės gali sulaukti finansavimo iš Europos e, pabėgėlių fondo, e, kuris taps dedamąją prieglapščio migracijos fondo dalimi. Pone pirmininkė, komisijos nariai, gerbimi parlamento nariai. Šiandien mes daugiausiai dėmesio skiriame pabėgėlių klausimai, tačiau neturėtume pamiršti svarbiausio mūsų tikslo būtinybės padaryti galą smurtui e, Sirijoje ir užtikrinti pereimo prie demokratijos sąlygas. Reikia iškoti politinio krizės sprendimo. Tai yra vienintelis sprendimas šiame kare. Junktinių tautų saugumo taryba privalo imtis atinkamų veiksmų. E, Europos Sąjungos įgaliotinė užsienio politikai e, teigiamai įvertino jungtinių tautų rezoliuciją dėl cheminio ginklo sunaikinimo ir būtinybės bendromis pastangomis ir pajėgomis reaguoti į Sirijos krizę. Taip pat ir e, OPC <clears throat> vykdomo taryba Hagoje turi tinkamai sureaguoti, dėl cheminiai ginklai Sirija turi būti sunaikinti, kaip ir apskritai masinio naikinimo ginklo grėsmė turi būti sumažinta. Jungtinių rezoliucija pas, pasmerkiamas rūpjūčio 21-osios išpolės ir paraginama e, rasti kaltosius ir juos nubausti. Europos Sąjunga pabrėžė, kad yra pasirengusi prisidėti prie veiksmų, siekiant įgyvendinti rezoliuciją, taip pat įgyvendinti OPCV vykdomosios tarybos nutarimus. Turime pasinaudoti dabartinę situaciją tarptautiniu mastu Mes dirbame su visais partneriais JAF, Rusija, jungtinėmis tautomis, dauguma arabų valstybių siekdami vieningai tarptautiniu mastu reaguoti į šios įvykius jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijoje e, remiamasi 2012 metų Liepos 1 dienos Ženevos e, nutarimais ir ragina sušaukti kuo greičiau tarptautinę konferenciją šio klausimu. Pirmininkė, gerbiami nariai, per pastarosius dviejus metus konfliktas Sirijoje išsirutuliojo į visapusišką e, krūviną pilietinį karą, todėl tai būtina sukeisti humanitarinę pagalbą ir tas poreikis didesnis, ne bet kad anksčiau ES ir valstybės narės įnešė didelį indėlį. Siekdami suvaldyti šį konfliktą ir toliau e, bus pirmaujančiose pozicijose siekiant e, ieškoti šio konflikto sprendimo būdų, mes telkime pastangas ir išteklius ir pirmininkaujantis šalis e, koordinuoja šios pastangas, tarybas. E, <clears throat> parlamentas šiandien tvirtins atinkamą rezoliuciją ir e, toje rezoliucijoje tik dar kartą pamatysime, kad parlamentas įdėmiai stebi padėtį Sirijoje ir krizės poveikį visam regionui. Teikiant humanitarinę pagalbą ir kitose politikos rytise mes galime uh, veikti veiksmingiau, koordinuodami tarpusavyje veiksmus ir remdamiesi sukauptą patirtimi ir e, pasinaudodami stiprosiomis savo pusėmis atskirų institucijų ES ir valstybių narių atskirai bei kartu. Ačiū. Ačiū, ministrė. Mišelis Barnie perskaitys komisijos pareiškimą, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. <coughs> Ačiū. Jums, ponios ir ponai parlamentarai, dėl to, kad šios diskusijos, šią tragišką, labai rimtą temą rengiamos skubos tvarka būtent dabar. Mano kolegė ponė Georgieva dabar yra New York'e, kiti kolegos dabar irgi rūpinasi reikalais Lampedūzoje ir paprašė pasisakyti jų vardu. Ir aš jums pateiksiu komisijos nuomonę dabar po to, kai išklausėme Lietuvos atstovą, pana viceministrą. E, Europos parlamentas tylos minutę pagerbė e, aukas, mes reiškėme užuojautą visoms aukoms, jų šeimoms po tos Lampedūzos naujos tragedijos, kurie vyko prieš keletą dienų, nes Aukų skaičius yra didžiulis - vyrai, moteris, vaikai. Jie bėgo būtent iš. Ir ponai, deputatai, buvo imtasi nesenų iniciatyvų. E, buvo imtasi iniciatyvos dėl Sirijos cheminio ginklo sunaikinimo. Tas ginklas tikrai egzistuoja. Buvo priimta jungtinių tautų rezoliucija. Ir Dėl viso to sumažėjo karinio smūgio grėsmės galimybė, planavo jungtinės valstijos ir kai kurios kitos šalis. Tačiau tai nereiškia, kad situacija Sirijoje yra stabilizuota. Priešingai, karinės operacijos vietose, vietoje tęsiasi toliau. Europos Sąjunga E, komisijos vicepirmininkės, mano kolegės Keti Ashton vardu, e, asmenių Europos Sąjungos vardu pabrėžė, e, kad būtina iškoti politinių sprendimų šiam konfliktui. Tai yra vienintelis kelias siekiant užkirsti kelią šiam karui. Tai yra būtinybė taip pat Jungtinių tautų saugumo tarybai veikti taip, kad būtų tas konfliktas užbaigtas. ES nuolatos pabrėžia, jog yra pasirengusi paremti visus numatytus uh, rezoliucijoje veiksmus ir veiksmus numatytus e, OIAC vykdomosios tarybos dokumentuose. Mes nuolatos palaikome veiksmus su OIAC, kad galėtume pateikti savo pagalbą Sirijoje. Ketrin Ašton teisingai pasakė, kad dabar mes esame kryškelėje, labai svarbu suprasti šio momento svarbą, jo esmę. Tarptautinė bendruomenė ir toliau yra pasirengusi dirbti kartu su visais partneriais, su jungtinėmis valstybėmis, su Rusija, su arabų valstybėmis, su jungtinių tautų organizacija, tam, kad būtų galima rasti politinius atsakymus, kuriuos teikia tarptautinė bendruomenė e, į, šį, į šią krizę. Tas atsakymas turi būti vieningas. Ir e, remama vienareikšmiškai Ženevos sutartis pasirašyta 12 metų rūpjūčio mėnesį. E, ten yra pasakyta, kad šis konfliktas turi būti užbaigtas kuo greičiau. Kaip teisingai paminėjo ponas viceministras, ponas Leškevičius, Sirijoje vyksta viena iš didžiausių tarptautinių krizių, kurią tenka išgyventi. Trečdalį šalies žmonių yra perkelti. 2 milijonai e, pabėgėlių tiek yra užregistruota jungtinių tautų pabėgėlių komisariate, tiek jų yra kaimininėse valstybėse. Ir jų labai daug Libane, puikiai žinau šią šalį, taip pat jų yra daug Jordanijoje, Turkijoje, Irake ir Egipte. Norėčiau pasakyti Europos komisijos vardu štai ką. Reikia pasakyti, kad tų šalių uh, uh, administracija ir žmonės rodo didžiulį solidarumą pabėgėlių Sirijos piliečių atžvilgių. Uh, e, Vyriausiasis pabėgėlių komisariatas mano, kad pabėgėlių skaičius metų pabaigoje kaimininėse valstybėse Sirijos pasieks 3 ar ne 3,5 milijono piliečių. ES e, ir toliau bus lyderė teikiant tarptautinę pagalbą tiems perkeltiesiems žmonėms 2 milijardai eurų nuo 11 metų pabaigos E, skyrė komisija ir valstybės narės. Europos parlamentas kontroliavo šias sumas. Ir Europos Sąjunga nėra didžiausia donorė. E, be abejo, jaučiami tam tikri apribojimai, laukiant 13 metų. Norėčiau pasakyti, kad daugiau negu pusė, 56 procentai tos humanitarnės pagalbos uh, kurias teikia valstybės narės, yra nukreipta į kaimininės Sirijos valstybės. 44 procentai jos yra nukreipiama, bet bandom tai daryti, nukreipiama į pačią Siriją per įvairias asociacijas ir organizacijas. Kaimininės valstybės Jordanija ir, ir, ir kitos sako, kad jų gebėjimai priimti tuos pabėgėlius, taip pat jau pasiekė jiems pakeliamas ribas. Kita vertus, ES daro, ką gali, siekdama užtikrinti, kad Sirijos pabėgėliai visose valstybėse sulauktų ir pakankamos humanitarinės pagalbos ir kad sulauktų reikiamos teisinės apsaugos. Ponios ir ponai parlamentarai, regioninė apsaugos programa papildo pirmasias paramos programas trumpalaikės ir vidutinio laikotarpio yra dabar rengiama bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis ir su tarptautiniais partneriais. Regioninės apsaugos solidarumo programa turi apimti tų piliečių apsaugą ir taip pat turi būti numatytos tam tikros vystomosios priemonės, kurios bus įsteigtos Irake, Jordanijoje ir kitose kaiminėse valstybėse kad būtų galima padėti pabėgėliams ir tiems pabėgėliams, kurie atvyks iš kitų šalių. Antonio Gutierrez, pabėgėlių komisaras, paskelbė kreipimasi priimti 10 tūkstančių sirų Europoje. 2 tūkstančiai iš jų yra labai pažeidžiama. Jūs priėmė Vokietija, Suomija, Austrija, Danija, Vengrija, Luksemburgas Švedija, e, Olandija ir Airija. Tos valstybės numatė skirti tam tikrą vietų skaičių, kad būtų galima suteikti pagalbą tiems pabėgėliams ar juos priimti mano išvardintose šalyse. Noriu padėkoti toms paminėtoms valstybėms narėms už parodytą solidarumą, prisidėti prie mūsų bendrų pastangų dar aktyviau. Noriu paraginti kitas valstybės narės pasiekti tų mano minėtų valstybių pavyzdžių. 50 tūkstančių sirų e, yra paprašę tarptautinės apsaugos Europoje nuo krizės pradžios, tiek jų kreipėsi mūsų 50 tūkstančių. Dauguma tų prašymų buvo pateikta Švedijoje ir Vokietijoje. Matome, kad Sirijos pabėgėliai renkasi įvairius kelius, kad galėtų patekti į Europą. Kartais yra sausiamos keliai per Turkiją, per Bulgariją, Graikiją ar per Vakarų Balkanų valstybės renkasi jūros kelią per Turkiją ir Egiptą. Ir štai Lampedūzos tragedija mums rodo, kad pasirinkami ir tolimesni keliai, siekiant patekti Europą per Italiją. Mes žinome, kad tam tikri tinklai, nusikalstami tinklai rengia tų žmonių uh, patekimą į Europą, jie naudojasi beviltišką tų žmonių padėtimi. Prieš keletą dienų įvykusi Lampedūzos tragedija rodo labai sunkia tų pabėgėlių padėtį. Pirmiausia, Lampedūzos savivaldybės e, reakcija e, turėtų būti čia paminėta. Ačiū jiems už parodytą solidarumą ir supratingumą. Tačiau reikėtų veikti efektyviau, reikėtų neremti tų nusikalstamų tinklų, kurie išnaudoja tų žmonių beviltišką padėtį. Ir čia reikėtų pagalvoti apie e, pagalbos operacijų kokybės pagerinimą, apie didesnį tų gelbimo operacijų efektyvumą, apie tai kalbėjo kolegė Melstrom už vidaus reikalų ministrų tarybos posėdėje. Be abejo, pabėgėlių srautas į Europą nėra palyginama su tuo skaičiumi, kuris e, telkėsi prie Sirijos sienų kaiminėse valstybėse. Tačiau yra daug į nevilti patekusių žmonių, kurie nori patekti į Europą. Tas skaičius nuolatos auga ir dėl to nacionalinės šalių sistemos patiria didžiulį e, spaudimą. Maltoje, Kiprė, Italijoje tas spaudimas labai jaučiamas. Valstybės narės, per kurias stengiamas įpatekti į Europą, Kipras, Malta, Bulgarija, e, yra tos šalis, kur dešimtis tūkstančių sirų atvyksta kasdien. Italijoje pabėgėlius skaičių taip pat mato augantį kasdien. Ir pasirenkamas viduržėmio jūros kelias, stengiamasi patekti Europą per Italiją. Mes laukiame dar didesnio pabėgėlių srauto, turime tam renktis. Europos komisijai padeda biuras susijęs su pabėgėlio e, teikimu. Ir matome, kad yra bendradarbiaujama su uh, Jungtinių tautų vyriausių pabėgėlių komisarietų lankėmės Graikijoje, Kipre ir Bulgarijoje. Matome, kad situacija yra labai rimta, dėl to reikia dirbti visiems kartu, nes tai nėra vien tik nacionalinis klausimas, pabėgėlių klausimas yra tarptautinis. Ir atsakymas į šį klausimą taip pat turėtų būti ieškomas neatskirų valstybių narių, ne, neturi būti siekiama užsibarikaduoti, reikia ieškoti europinio atsakymo į šį klausimą, reikia daugiau Europos. Ši krizė liečia mus visus, turime būti pasirengę ją spręsti, remdamiesi didesnių solidarumų. Ponios ir ponai parlamentarai, mes jau įsteigėme tam tikras priemonės, numatėme jas taikyti, remiame valstybės narės, stengiamės laikytis nuoseklaus europinio požiūrių, bendradarbiavime su jungtinių tautų pabėgėlių komisariatu ir su Frontex. Komisija pasitelkė e, skubos varkaleisinus naudoti fondus, siekiant pagelbėti pabėgėliams ir siekiama taip pat numatyti priemonės leidžiančias gražinti pabėgėlius į jų šalis. Frontexas koordinuoja veiksmus prie e, pietryčių ES sienų ir viduržėmių jūros pakrantėse. Valstybės narės primančios pabėgėlius taip pat dalyvauja e, numatytose operacijose. Jos turi tinkamai e, taikyti ES numatytas priemonės, taip pat būtina E, taikyti neišsiuntimo iš šalies principą pabėgėliams, kai tai nėra įmanoma. E, svarbu, kad tos priemonės būtų pasitelkiamos tinkamai ir kad jos būtų kuo efektyviau taikomos, kad būtų galima atsiliepti į tą krizę. Turime būti pasirengę ieškoti papildomo finansavimo, nes jo prireiks. Ir mes manome, kad tai bus būtina. Ta finansinė pagalba galėtų papildyti e, visą eilę kitų priemonių. Reikėtų galbūt sudaryti netgi tokią e, grupę, kuri galėtų teikti rekomenduoti priemonės labiausiai su pabėgėlius rautų susidurinčioms valstybėms. Jeigu norime tinkamai pasitikti dar labiau e, padidėjusius pabėgėlių srautus, tai tuomet mums reikės ir stipresnio Frontex, reikia stiprinti šią organizaciją ir jeigu papildomos pastangos nebus dedamos e, valstybių narių, tai tuomet e, galime susidurti su didelėmis problemomis. Taip pat būtina tinkamiau koordinuoti operacijas ir tuo pat metu žinome, kad biudžeto kontekstas yra pakankamai sudėtingas, bet reikės rasti papildomų priemonių. ES čia turi vaidinti vieną iš svarbiausių vaidmenų. Žinau, ką šioje srityje yra nuveikęs Europos parlamentas. Yra sukurta civilinės pagalbos struktūra. Mano kolegė Georgieva dirbo, kad būtų galima e, užtikrinti geresnį prevencinį darbą, tvarkantį su pabėgėlių e, srautais. Dabar tas visas priemonės reikia geriau koordinuoti ir visas tinkamai panaudoti, siekiant užkirsti kelią um, tiek aplinkosaugos katastrofoms, tiek uh, žmogiškosioms katastrofoms, į kurias yra patekę Sirijos piliečiai, kurias gali patekti kitų šalių piliečiai. Yra Sirijos krizė, tame regione yra ir kitų krizių. E, žinome, kad Europoje kyla terorizmo grėsmė. E, iš ES e, kovotojų skaičius Sirijoje yra beprecedentiškai didelis, lyginant su kitais konfliktais. Kol kas neturime E, duomenų apie tai, kiek tų kovotojų yra įsitraukę į tikras karinės operacijas. Ekstremistų skaičius ir jų yra tikrai nemažas ir jų patirtis ir jų išplėtoti tinklai gali būti panaudoti tam, kad būtų kovojama prieš vakarų valstybių, prieš Europos valstybių interesus. Tad ES turi pasitelkti tinkamą priemonės, turi tinkamai teikti humanitarinę pagalbą, kad būtų galima padėti tiems piliečiams. Taip pat svarbu uh, turėti omeny tą faktą, kad yra Europos piliečių nuvykusių į Siriją būti kovotojais ten ir kenkti Europos valstybių interesams. Svarbu šios visus klausimus tinkamai spręsti. Dėkoju. Taip, kolegės Georgieva ir Mastrom atsiprašo, nes, kaip jau sakiau, turi kitų įsipareigojimų kitur susijusių su šių krizių sprendimu. Dėkoju. Ačiū komisijos nariui. Pradėkime diskusijas dėl išklausytų pareiškimų. Pirmasis paprašė žodžio ponas Weberis. Pone pirmininkė, gerbimi kolegos, 93 tūkstančiai žuvusiųjų nuo baisaus plėtinio karo pradžios Sirijoje. Tautų vertinimu 2,6 milijonai pabėgėlių už Sirijos ribų ir 4,6 Sirijos viduje. Dažnai diskusijose tas skaičius pamirštamas. Libane buvo uždrausta statyti naują pabėgėlių stovyklą, nes baiminamasi dėl e, stabilumo šalies viduje. Egiptas dėl savo vidaus problemų e, siunčia pabėgėlius atgal. Jordanija deda didžiulės pastangas, taip pat kaip ir Turkija. Mėly kolegos, konfliktas, kurį matome Sirijoje, vyksta mūsų tiesioginėje kaiminystėje. Mes e, iš Kipro paškai galime plika akimi matyti, kas vyksta Sirijoje, todėl turime imtis veiksmų, kad tas konfliktas baigtųsi. Pirmiausiai, kolegos, privalome paraginti visus, kurie gali daryti įtaką Sirijai iš vidaus ir iš išorės sustabdyti šią beprotybę, tačiau pirmiausiai turime imtis pabėgėlių klausimą. Noriu padėkoti komisijai, kuri daug pastangų padėjo, kad Europos veiksmai būtų matomi. LP frakcija prašo konkrečių dalykų. Europa pirmiausiai e, turi e, konkrečius pajėgumus skirti Iš tarybos girdime tik žodžius, tačiau jokių konkrečių darbų kol kas nėra. Europa turi priimti atitinkamą pabėgėlių skaičių į savo teritoriją ir juos atrinkti turėtų jungtinių tautų pabėgėlių komisija. Turime taip pat padėti Sirijos kaimynėms Buvo minėta, kad 2013 turėjome problemų susijusių su finansavimu, tačiau ES tikrai turėtų gėdytis, kad nepatvirtino taisomojo biudžeto ir atitinkamai neprisėmė atsakomybės su kaminių šalių atžvilgiu. Taip pat noriu paminėti, mėly kolegos, kad e, atsižvelgiant į Lampedūzos tragediją, mes e, privalome vis tiek e, atskirti nelegalius migrantus ir asmenis, kurie atvyksta į mūsų teritoriją dėl to, kad yra persiekiami. Prašau įtraukti atitinkamą klausimą kaip prioritetinį į tarybos darbo atvarkę. Tai nėra techninio pobūdžio klausimas, tai yra klausimas susijęs su to, ar Europa gali parodyti savo humanitarinį veidą, todėl taryba privalo klausimą įtraukti į darbo tvarką ir pasiūlyti konkrečius būdus, kaip pabėgėlių klausimą spręsti. Ačiū. Ačiū kolegai Svobodai žodis. O. Dėkoju. Mūsų frakcijoje mes turime progą e, kalbėti su pabėgėliais iš Sirijos. Vienas iš jų buvo iš Palestinos, tiksliau tai buvo viena pabėgėlė iš Palestinos. Ir ji pasakojo, kaip jai buvo sunku, kaip palestinietiai. Ne visos uh, arabų valstybės labai gerai žiūri į pabėgėlius iš Palestinos. Buvo plaukiama laivu ir tos kelionės metu uh, žuvo gal šimtas žmonių. Jai pasisekė, jai pavyko patekti Europą. Ji mums sakė, kad nepaisant Sirijose patirtų kančių ir kalėjimo e, patirto, jai buvo labai sunku gauti Europos valstybėje pavėgėlės statusą, net laikiną. Aš klausiau, ko jūs tikitės iš Europos, ko jūs laukėte, iš Europos, ko laukėte iš mūsų. Jis sakė, mes norime turėti galimybę grįžti atgal, bet galbūt galėtumėt mus kažko pamokyti, suteikti mums patirties. Jeigu vėl bus Sirijoje taika, e, atvyks ekspertai e, atkurti šalies. O jie sako, mes norėtume ko nors išmokti, kad patys galėtume atkurti savo šalį. Ir aš manau, kad tai yra ta užduotis, prie kurios turėtume dirbti. Mes matome, kad turime padėti tiem žmonėms. Jie čia galėtų tikti laikinam laikui, ribotam kažkokiam laikui. Apie tai kalbu, kad Europos komisija. Jie yra iš įvairių šalių. Jeigu pasižiūrėtume, kiek yra pabėgėlių iš įvairių šalių, jeigu pasižiūrėtume, kiek žmonių prašo prieglopšio, e, jeigu pažiūrėtume, kiek yra pripažintų e, pabėgėlių ir kiek galima suteikti, e, su, su priglausti juos savo šalise, matome, kad vieni žmonės e, priima tas sąlygas, pristaiko prie jų, kiti ne. Kūriamos darbo grupės ir darbo grupės. Mums reikia veiksmų, o ne nuolatinių darbo grupių. Žinome, ką turime daryti. Rezoliuciją turime ir ką veikti turime, žinome. Reikia pagaliau pritaikyti visą tai. A, aš vakar parašiau ponui Van Rompoj Aš klausiu vėlgi, kas bus numatyta tarybos darbo tvarkėje netrukus. Mes žinome, kad ministrui, vidaus reikalų ministrai kalba apie visų mūsų ribas, kiek mes galime padaryti. Mes žinome, apie tai kalba ministrai pirmininkai, bet jie turi pagaliau atlikti jiems tenkantį darbą. Be abejo, mes turime priimti pabėgėlius. Bet tai nereiškia, kad jiems turime suteikti kažkokią nors vietą pabūti. Duokime jiems galimybės susipažinti su Europą, kažko išmokti, Tai išmokti, sužinoti apie demokratiją, apie laisvę, apie turimas mūsų laisves. Jie nori grįžti atgal, kad jie galės tai padaryti. Tegu suteikime jiems tą galimybę, kad grįžtų išmokę kažko. Mūsų juos domina sugrįžimas į Siriją be Asado. Ir mūsų sienos ne visada būna atviros pabėgėliams, kurie beldžiasi į mūsų duris. Taigi turime elgtis pagaliau sąžiningai. Kodėl nesukurti humanitarinių koridorių, kur žmonės galėtų, kuriais, kuriais žmonės galėtų naudotis? Kodėl nesukūrėme laikinų uh, centrų, kur galėtume priimti tuos pabėgėlius, kur galėtume jiems suteikti pagalbą, kur galėtume juos mokyti? Be abejo, tiesa, turime galiausiai sustabdyti tą žiaurų karą. E, cheminio ginklų sunaikinimas yra tik pirmas žingsnis į to konflikto sustabdymą. Tačiau tai nėra galutinis žingsnis. Turime tęsti savo darbą tol, kol įvyks susitaikymas Sirijoje, kol ten įsivyraus taika. Tada žmonės galės grįžti atgal į savo šalį. Tačiau, kaip jau sakiau, jie turi turėti galimybę prieš tai kažko išmokti, pasiemti patirties. E, nes be tragedijos, į kurią yra papuolę tie žmonės, jie turi rasti galimybę ir progą E, grįžti atgal kažko išmokę ir kurti naują Siriją. Tokią Siriją, kuri remsis Europos filosofija. Dėkoju. Herzlichen Dank, unser nächster. Labai ačiū, dabar kalbės ponas Verhofstadas. Norėjau paklausti iš karto tarybos ir komisijos, ar sutiktų jie su parlamento pasiūlymais, su organizuoti ES humanitarnę konferenciją šiais klausimais. To parlamentas prašo savo rezoliucijų. Noriu išgirsti iki diskusijų pabaigos, ar komisija kartu su taryba gali imtis šią konferenciją organizuoti. Iš pono Weberio ir Svobodas pasisakymų visiškai aišku, kad toks renginys, tokia konferencija reikalinga. Mes negalime kitų prašyti atverti savo duris, priimti pabėgėliams ir patys nieko nedaryti. O šiuo metu taip elgiamės. Vokietija suteikė 5000 žmonių e, laikiną leidimą gyventi, Švedija 1900, Suomija dar šiek tiek pastangų deda ir viskas. Na, kai kurios valstybės narės priima 50 pabėgėlių iš Sirijos. Tai yra ciniška taip elgtis, skandalinga. Taigi mums reikia tokios konferencijos, kurioje komisija, taryba, visos valstybės narės galėtų susitarti, kaip pasidalinti šią pabėgėlių naštą tam, kad visi galėtų daug maž e, panašias pastangas pademonstruoti, kaip Vokietija ir Švedija per pastaruosius mėnesius ir savaitės. Taip pat e, turime spręsti pagalbos teikimo Libanui ir Jordanijai klausimą, numatyti tiesioginė pagalbos įlūtė savo biudžete ir teikti makrofinansinę pagalbą, kitaip ilgainiui šios šalis paprasčiausiai nesugebės daugiau priimti vėgelių srautų pas save. Ir galiausiai privalome svarstyti klausimą, ar e, e, laikinosios apsaugos direktyvą turėtume aktyvuoti, kaip Kosovo atveju savo laiku pasielgėme nes kaip ponas Voboda paminėjo, šie žmonės neketina visam laikui likti Europos Sąjungoje. Ir jie liktų Europos Sąjungoje tik tai laikinai, kol tarptautiniu mastu būtų išspręsta Sirijos problema. Taigi, aišku, klausimą noriu užduoti tiek ponui Barnė, tiek Lietuvos vyriausybės ministrui. Ar esate pasirengę suorganizuoti tokią ES konferencijoje humanitarnės pagalbos klausimais. Parlamentas to prašo, esame pasirengę joje dalyvauti. Taip pat mes raginame jūs pakviesti kaiminės šalis, jungtinių tautų, atitinkamas agentūras, Sirijos nacionalinės tarybos ir kitas e, Sirijos organizacijas veikiančias vietoje. Savo kalbą noriu baigti pakartodamas tai, ką jau minėjau pradžioje. Manau, kad tarptautinės bendruomenės elgesys Sirijos tragedijos akivaizda yra gėdingas. Taip mes turime spręsti, tikiuosi, kad išsprendėme cheminių ginklų problemą, tačiau nieko nedarome, kad užkirstume kelią besitęsiančiams masinėms žudynėms cheminį ginklą panaudojus tūkstantį žmonių buvo nužudyta, tačiau daugiau nei šimtas tūkstančių kitomis priemonėmis. Ir mes, o mes ir toliau vis dar apsimetame, kad ta tragedija nevyksta. Po 20 metų istorijos vadovėliuose manau, kad mes būsime eh, apibūdinami kaip visiški nevykėliai ir tokie, manau, mes ir esame. Danke vielmals, Madame Sargentini. Ponas Argentinė dabar. Er zijn heel veel getallen over tafel gegaan. <clears throat> Dėkuoju. Šiandien buvo daug skaičių minima. Žinome, kad e, yra apie 4 milijonus pabėgėlių pačioje Sirijoje, 2 milijonai už Sirijos e, ribų, daug jų yra kaiminėse valstybėse Sirijos. O ką daro Europos Sąjunga? Mes e, skiriame pinigų, kad Turkija ir kitos valstybės priimtų pabėgėlius. Libanas, Jordanija. Ar mes ilgai taikstysimės su tokia padėtimi? Jungtinių tautų pabėgėlių komisariatas kalbėjo, minėjo 8 tūkstančius pabėgėlių. Žinome, jog Švedija, Vokietija pasirengusios priimti pabėgėlius, mano valstybė yra pasirengusi priimti 50 pabėgėlių 13 metais. Tai, tai yra skandalinga iš principo. Mm. Dabar posėdėje dalyvauja Lietuvos e, viceministras, jisai išdėstė tarybos poziciją, pasakė tai, ką taryba numato daryti. Čia kalba sukasi apie pinigus visų pirma. Tačiau jeigu jūs pasakysit, pasakytumėte mums, kad Lietuva priims 100-150 Sirijos pabėgėlių, kad apgyvendins e, e, juos, galbūt e, galėtume taip pat pateikti klausimą, ką darys kitos valstybės narės. Tai tuomet galbūt mums būtų lengviau dėrėtis ir su Jordanija, ir su Turkija, ir su kitomis valstybėmis, nes vien tik tai uh, E, piniginius reikalus sprendžiant, kažin ar mes išspręšime e, viską. Ir jeigu toliau eisime tuo keliu, tai bus tik tai daugiau įvairiausių tragedijų ir katastrofų, tokių kaip e, Lampedūzoje. Žinome, jog kiekvieną dieną viduržėmio jūroje skęsta pabėgėliai. Ir kol ES nesuteikia sąlygų teikti prieglapšio prašymus, tol iš tikrųjų padėtis yra bloga ir aš laukiu e, konkrečių pasiūlymų iš Lietuvos, kaip pirmininkančios valstybės. Ponas Kirkop, ponė pirmininkė, ponė komisarė, aš netikiu bendra prieglapščių sistema, bet tikiu šiuo parlamentu, tikiu valstybėmis narėmis. Mes turime padaryti viską, ką įmanoma, kad galėtume sustabdyti tą humanitarinę krizę siaučiančią mūsų kontinente Mes turime tinkamai teikti humanitarinę pagalbą. E, nuolatos augo pabėgėlių skaičius iš Sirijos, jis nepaliaumai didėja. Vis daugiau žmonių rizikuoja savo gyvybę, kad galėtų patekti į Europą. Manau, kad solidarumas ir bendradarbiavimas tarp valstybių narių turi kažką reikšti. Mums nereikia kažkokių uh, teisinių priemonių, galiausiai turėtume remtis moraliniais imperatyvais ir suteikti žmonėms pagalbą. Geriausias dalykas pradėti spręsti problemas yra pradėti nuo savęs, sąžiningai vertinti problemą. Mes žinome, kas vyksta Lampedūzoje, kas įvyko, kokio masto tragedija supurti tos kraštus. Norime užkirsti kelią būsimoms tragedijoms. Turime E, rengtis, turime rengti savo pabėgėlių prieimimo sistemas, humanitarnės pagalbos teikimo sistemas. Ši humanitarinė krizė neišnyks prie Europos sienų. Neišnyks, jeigu mes ignoruosime tai. Tai ši krizė nėra tiek Italijos, Maltos ar Graikijos problema. Daug vokieti, pabėgėlių priimė Jungtinė karalystė, Vokietija ir Švedija. Turime dirbti daugiau, kad galėtume tinkamai kovoti su prekyba žmonėmis ir turime apsaugoti tų be įbaviltišką padėtį patekusių žmonių gyvybės. Šalis turi būti labiau atskaitingos ir turi dirbti efektyviau. Turime pasimokyti iš praeities klaidų ir pagaliau dirbti efektyviai. Dėkoju. Vielmals, Dėkoju. Pone Cimer, prašom. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau pareikšti pagarbą ir užuojautą tiems žmonėms, kurie Lampedūzoje padėjo žmonėms išgelbėti savo gyvybę, nors jie patyrė spaudimo, grasinimo. Manau, kad turime teisę pareikšti kritiką Italijos teisiniai sistemai. Tačiau kita vertus, o ką turime daryti? Daugiau vidaus reikalų ministrų tarybos posėdis buvo tikra gėda, turime tą aiškiai pasakyti. Žinome, kokia sudėtinga yra susikloščiusi e, situacija humanitarinės pagalbos jau požiūrėjo katastrofiška. ES turėtų veikti žymiai efektyviau. E, da, kol kas daroma viską, kad, pabėgė, kad pa, pagalbos teikimo pabėgėliams rytie niekas nesikeistų. Tiesiog turėtume prisimti atsakomybę žmonių gyvybių e, atžvilgių. Pone Veberiusės, tai iš CSU jūs gynėte savo poziciją, ją išdėstėte ir aš norėčiau, kad Vokietijos uh, vidaus reikalų ministras pritartų jūsų pozicijai. Jūs puikiai žinote, ką jis pasakė. Iš tikrųjų, tai yra tikra katastrofa, neįmanomas e, kalbėti taip, kaip buvo kalbama tame posėdėje. Uh, Buvo pasakyta, daugiau solidariais pasirodyti yra neįmanoma, neprimtini yra tokie žodžiai. Reikėtų, e, kad Vokietija priimtų dar daugiau pabėgėlių. Yra ir kitų siūlymų, kuriuos galima būtų pateikti. Yra be to ir e, iškilusi būtinybė surenkti konferenciją, Europinę konferenciją, kur būtų kalbama apie pabėgėlių e, ir prieglopščio prašytojų reikalus. E, reikėtų, kad augant pabėgėlių srautui būtų tinkamiau koordinuojamos turimos priemonės ir kad būtų galima jas labiau sutelkti ir tinkamiau panaudoti. Taip pat būtina, kad tos šalis, kurios labiausiai susiduria su pabėgėlių srautais, kadangi yra prie e, ES išorės sienų, e, kad to šalis galėtų būti pasirengusios priimti tuos pabėgėlius. Aš manau, kad šiandien tai yra visiškai įmanoma. Europos Sąjunga tuo būdu e, atrodytų daug labiau patikima ir žymiai solidaresnė. Šiandien mes kalbam apie skaičius. Manipuliuojama jai sakoma, kiek žmonių vienam Vokietijos ar Švedijos gyventojų galima priimti šalį, kad nebūtų e, suardytas visuomenės audinys toje šalyje tačiau nekalbama apie kitus asmenys, nelegalius migrantus, kurie įsikūrė Graikijoje ir kitose šalise. Jeigu pagaliau netversime akių e, šią, šią, šią problemą, jeigu nepradėsime tinkamai jos vertinti ir analizuoti, tai tuomet Sirijoje, iš Sirijos ir iš kitų šalių pabėgėlių e, skaičių augant patirsime dar didesnių problemų. Manau, kad būtų nepakankamas dalykas, tik pareikšti solidarumą, reikia padaryti žymiai daugiau. Ačiū, ponas Silvrakos dabar kalbės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmoji cheminių ginklų naikinimo fazė jau prasidėjo. Cheminių ginklų arsenalo naikinimas yra be jokios abejonės teigiamas dalykas. Aišku, man būtų labiau patikę, jog mes būtume tokį pasiūlymą pateikę, kokį pateikė Putinas. Tuo būdu būtume tarptautinių lygių, pačiu aukščiausių lygių parodė, jog esame labai rimti partneriai. Tuo tarpu dabar matome, jog taip nebuvo. Žinome, kad e, virš dviejų milijonų siriečių paliko savo šalį ir žinome, jog Sirijos siena kerta kasdien daug pabėgėlių. Jie bėga iš šalies ir sausumos ir jūros keliais. Tuo tarpu iš tų dviejų milijonų mes Europoje galime priimti tik tai 2000 pabėgėlių. Tai yra labai mažai. Reikėtų, kad mes atvertume savo duris daug plačiau Graikija priėmė 3000 pabėgėlių. Tuo tarpu Europos <coughs> e, Sąjunga diskutuoja visos Europos Sąjungos mastu apie 10 tūkstančių tik tai. Graikai yra kaltinami, jog yra tinginiai, jog sakoma, jog jie nieko nemoka normaliai daryti, tačiau būtent mes šiame kontekste priėmėme daugiausiai pabėgėlių. Būtinai turime rasti sprendimą, nes antraip ta krizė išsiplės į visą regioną. Dabar neprisijungusiu vardu ponas Stadleris, ponė pirmininkė, mėly kolegos Sirijos tragedija yra ir netinkamos ES politikos ir jos atžvilgių rezultatas. Mūsų parlamentas prie jos taip pat prisidėjo. Mes taip anksti pradėjome remti vadinamą Sirijos pasipriešinimą, iš tikrųjų teikėme paramą teroristų tinkslams, kurios minėjo komisijos narys, šie tinklai atlanky atsakingi už šimtus tūkstančių pabėgėlių, ypač Sirijos krikščionių mažumos atstovų. Austrija priėmė taip pat pabėgėlius iš Sirijos, kuomet girdime jų pasakojimus apie žiaurumus e, tų e, teroristų samdinių, kuriuos finansuoja Saudo Arabija ir Kataras ypač. Tai puikiai žinome, kad ne tik režimas turi atsakyti už savo veiksmus, tačiau taip pat ir teroristų tinklai, tinklai kurios per anksti pradėjo remti vakarų pasaulis, taip pat ir turtingosios arabų šalis, Kataras ir Saudarabija, turinčios didžiausias pajamas vienam gyventojui, turi būti įtrauktas į žalos atlyginimą ir turi prisimti atsakomybę už paramą teroristų tinklams, ginklų tiekimą, už uh, samdinių e, siuntimą iš Afganistano ir Pakistano ir rezoliucija atitinkamų nuostatų e, nėra ir labai dėl to apgailestauju. Ačiū, komisijos narys paprašė galimybės sureaguoti kai kurios klausimus komisijos vicepirmininkui Barnie žodis, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, kad suteikėt man galimybę pasisakyti. Dabar trumpai tiesiogiai atsakant į kai kurių iš e, parlamentarų e, klausimus, pono, pono Weberio, pono Svobodos, pono Verhofstadt, e, pono Cimer ir kitų, visų tų, kurie kalbėjo apie pabėgėlius. Jie sakė, jog reikia Europos konferencijos šito klausimu. Mano atsakymas būtų taip. Komisijos vardu galiu pasakyti, kad taip. Manau, kad uh, tokia konferencija būtų naudinga, netgi būtina ir, reikia, ir kad reikėtų ją surenkti gana greitai. Ir ta konferencija turėtų būti skirta e, keliems klausimams. Visų pirma, turime pasimokyti iš šitos krizės, kaip ir iš visų kitų e, krizių. Humanitarinės pagalbos klausimas toje valstybėje ir ES e, e, valstybėse, taip pat pabėgėlių prieimimo sąlygos turėtų būti aptariamos ten. E, kova su e, nusikalstamomis grupuotėmis, kuri, kurios užsima pabėgėlių gabenimu, taip pat e, civilinės apsaugos priemonės ir čia turime veikti kartu, turi būti politinė valia. Taip pat e, vystamojo bendradarbiavimo ir stabilumo užtikrinimo klausimai, kad pabėgėliai nebevyktų iš šalies. Turime šitos klausimus nagrinėti pačiu aukščiausių lygmenių Europos institucijos, e, valstybių ir vyriausybių vadovai, jungtinių tautų, e, vyriausias pabėgėlių komisariatas turi kartu spręsti šitos klausimus, tad mano atsakymas būtų taip į jūsų pateiktą klausimą. Labai ačiū už jūsų aiškę poziciją, aišku atsakymą. Galbūt ir iš tarybos išgirsime atitinkamą reakciją. Dabar žodžio paprašė ponė Matijo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Lampedūzos tragedija ir Sirijos pabėgėliai yra tos temos, kurias dabar aptarėme čia, Šiame kontekste turime galvoti apie migracijos politiką. Sirijos karas yra be galo žiaurus. Mes turime, kaip galima labiau, padėti e, Sirijos piliečiams ir juos apsaugoti. Junktinės tautos mini e, daugiau kaip 2 milijonus Sirijos pabėgėlių, konfliktas tęsiasi toliau ir turbūt iki metų pabaigos tų pabėgėlių skaičius pasieks 3 milijonus. Mes turime taip pat padėti Sirijos kaiminėms valstybėms, kurios e, priima Sirijos pabėgėlius visą laiką. Ir tuo būdu Sirijos pabėgėliai gali apsigyventi netoli nuo savo valstybės. Europos Sąjunga padeda toms valstybėms. Tos, valstybėms, e, tos valstybės priima 97 procentus visų pabėgėlių ir ES ir toliau bando užtikrinti stabilumą ir prisidėti prie taikos atstatymo visame regione bei, bei stengiasi padėti e, pabėgėliams. Pone komisijos nary, mes labai džiaugiamės išgirdę jūsų atsakymą dėl konferencijos. Frakcijos vardu galiu pasakyti, jog tikrai labai džiaugiamės dėl to, kad e, komisija atsižvelgė į parlamento prašymą. Tačiau mums iškyla ir globalesnė pro problema. Kaip turime susidoroti su pabėgėlių srautais apskritai iš, iš, iš visur. Valstybės narės kol kas nėra pasirengusios sėsti prie stalo ir atsakyti į e, komisijos narės Melstrom klausimus. Aš e, Labai būčiau norėjus, kad ponė Malsam dalyvautų šios dienos diskusijose. Pone Gijom žodis. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš kaip ir jūs išklausiau tai, ką sakė komisaras Barnier Europos komisijos vardu. Mūsų daug čia šioje salėje prašančių, kad migracijos politika būtų vertinama bendrai, kad e, nebūtų vertinama atskirais gabalais. Ta migracijos politika uh, E, kol kas tokia, kokia jinai yra dabar, nėra tokio lygio, kuri galėtų e, padėti pabėgėliams. Aš taip pat išgirdau ir tarybos atstovus, sakant, kad ne, nacionaliniai atsakymai turėtų būti pateikiami į pasaulinę krizę, nes e, ne vienodai paskirstoma našta tarp valstybių narių susijusi su pabėgėlių srautais. Norėčiau dar paminėti vieną tos rezoliucijos aspektą dėl e, prieglopščio teikimo. Be abejo, biudžeto didesnė pagalba skiriama e, Sirijos kaiminius valstybėms yra svarbus dalykas, tačiau nepakankamas. Reikėtų, kad Europa prisijimtų didesnė atsakomybė priimant e, pabėgėlius iš Sirijos, bent tuos, kurie šito nori. Be abejo, ta pagalba būtų tiesiog tušęs keutas, jeigu žmonės, kurie uh, E, prašo pagalbos, neturėtų galimybės atvykti į Europą. Jeigu jie būtų priversti vėl e, rinktis tos vis labiau brangiai kainuojančius kelius, tokius kaip jūra, kurie yra ir vis labiau pavojingi, kaip mes tai matėme. Valstybės narės turi e, gana didelį ir finansinį, ir, ir, ir juridinių priemonių arsenalą. Tad reikėtų supaprastinti vizos teikimo sąlygas, reikėtų teikti humanitarinės vizas E, vystyti žmonių perkelimo e, programas tinkamai. Taip pat turėtume bendradarbiauti su jungtinių tautų pabėgėlių e, komisarietu, atverti sausumos kelius pabėgėliams ir galiausiai su Sirijos pabėgėliais turėtume būti solidarūs ir taip pat su šalimis, kurios juos priima. Dėkoju. Kolegė Vikstrom. Ja, den humanitära katastrofen i Syrien. Ačiū pirmininkė. Mes uh, Čia turime reikalų su gigantiško masto humanitarnė katastrofa. Žmonių kančios yra baisios ir Europa privalo parodyti, kad gali būti solidari. Visos valstybės narės privalo prisimti savo atsakomybės dalį tam, kad apsaugotų pavojų patiriančius žmonės, todėl privalome nustatyti kvotas priimamų asmenų į ES teritoriją iš didžiausių pabėgėlių stovyklų, e, kurios veikia Turkijoje, Libane ir Jordanijoje. Švedija priėmė daugiau nei 1900 pabėgėlių, Vokietija daugiau nei 5000, jeigu kitos 26 valstybės narės pasiektų jų pavyzdžių, galėtume priimti 100 tūkstančių jau dabar ir juos apsaugoti. Kitas žingsnis e, yra būtinybė suorganizuoti minėtą svarbę tarptautinę konferenciją ir užtikrinti žmonėms teisėtą ir užtikrintą apsaugą, suteikiant pabėgėlių stovykloms, pavyzdžiui, e, gyventojams humanitarinės vizas. Parole au ministre Dėkuoju. Aš labai mielai palikčiau, aš labai mielai palikčiau savo minutę pasisakymo ministrui Lietuvos, jeigu turi jis mums ką nors pasakyti, nes jūsų tyla mus šiek tiek slegia dabar, nes mes e, matome, kad diskusija vyksta skubos tvarka, rezoliucija e, jums galbūt tinka. Aš norėčiau paklausti, ar jūs skaitėte tą rezoliuciją ir ar tarybos posėdžio metu vakar ministrai bent pažvelgė į mūsų siūlymus ir ar jiems bent iškilo klausimas, Ką reikėtų pasakyti dabar šiame diskusijos etape, ponė ministrė? Aš supratau, kad jūs e, pasižymėjote, kad situacija sudėtinga, sunki ir norėčiau išgirsti, ką e, dabar reikėtų daryti. Jūs esate prašomas dabar įvertinti situacijos rimtumą. Visi pasisakė, kolegos kalbėjo tą patį. ES turi visą eilę priemonių, politikų ir gebėjimų ir turi galimybę veikti dabar. Tad būtent uh, Mm, jūs ir kviečiame, ponė ministrė, pasakyti apie tai, ką apie tai matote. Pagaliau kalbėkite, ponė ministrė, pasakykite, ką apie tai manote. Danke. Herr van Heke. Ačiū, ponai van Heke, žodis. Dar jo nėra salėje. Pons Borgėdžio dabar kalbės. Tai, Prezidentė. Dėkui. Pone pirmininkė, trys dalykai. Visų pirma, turime įgyvendinti Dubliną E, nuostatas, nes antraip yra gėda. Antras dalykas - nusikalteliai, prekiaujantis e, e, žmonėmis. Turi būti taikomos sankcijos joms, nes čia taip pat mes elgiamės gėdingai, nieko nedarydami. Trečias dalykas - priimančios valstybės. Tarp priimančių valstybių ne, negirdime minimos per daug Italijos. Ponas Baroso dabar yra Lampedūzoje. Man atrodo, jog keturias dienas keturias dienas dabar e, buvo e, renkami lavonai jūroje. Padėtis yra iš tikrųjų e, labai bloga. Pone Ninski. Gerbiamas komisijos nary, jums pirmininkė, ponės ir ponai, šiandien mes kalbame apie solidarumą, tai yra pagrindinis žodis, kurį turime vartoti Sirijos pabėgėlių strategija yra, e, Sirijos pabėgėlių strategija yra išbandymas Europos solidarumui. Visos valstybės narės turi priimti pabėgėlius, ne tik tos, kurios, į kurias tų pabėgėlių atvyka, atvyksta daugiausiai. Dublino pirmajame, antrajame, trečiajame reglamente parašyta, kad e, pabėgėlius turi priimti tik šalis, e, kurias tiesiogiai atvyksta pabėgėliai. Mes pakeitėme atitinkamus teisės aktus, e, pabėgėlius galime pasiskirstyti e, po visas valstybės narės, tačiau šalių pajėgumai priimti pabėgėlius yra skirtingi. Bulgarijoje, pavyzdžiui, jie yra labai nedideli, todėl nemažai žmonių Bulgarijoje pasisako už tai, kad būtų uždarytos šalies išorės sienos, taip pat reikės skirti papildomų finansinių išteklių toms šalims, į kurias atvyksta daugiausiai pabėgėlių tam, kad būtų atitinkama infrastruktūra sukurta pasienyje, kad vėliau pabėgėliai galėtų greičiau grįžti į savo kilmės šalį. Blogiausia padėtis šiuo metu yra Bulgarijos-Turkijos pasienyje į Bulgariją atvyksta arba ketina atvykti nemažai pabėgėlių, dėl to kyla nemaža grėsmė šalies nacionaliniam saugumui. Šiandien privalome pasiūsti aiškę žinę, ta žinia yra būtinybė likti solidariems. Veronika Kaizė žodis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Net jeigu Europa ir atvers plačiau duris, vis dėlto jei nepavyks išver, išvengti genocido, kuris grėsia Sirijai ateinant žiemai. Tačiau e, problemos sprendimo raktas yra Sirijoje. Žinome, kad e, Sirijoje apie 6 milijonus nublokštųjų iš, iš savo gyvenamosios vietos žmonių, iš 2 milijonų už Sirijos ribų. Mes turime telkti savo pastangas ir diplomatinės pastangas taip pat, spręsdami šitas problemas. ES tai jau ir daro. E, vyksta mūsų atstovai į e, tą regioną, į Siriją, į Libaną. Aš e, nežinojau, kad mūsų diplomatai labai sunkiai dirba spręsdami e, šitas e, problemas. Dirbdami su Libano vyriausybė, su kitomis valstybėmis dirba taip pat nevyriausybinės organizacijos ir jungtinės tautos kartu su Sirijos socialinių e, reikalų ministerija teikdamas pagalbą. Taip pat yra identifikuojamos nusikaltelių grupuotės, tarp kurių ir terorist, teroristinės e, grupuotės Al-Qaeda, kad, e, kad būtų veiksmingiau padedama e, pabėgėliams. Žinome, jog jau trejus metus Sirijos vaikai negali normaliai eiti į mokyklą. Turi būti imamasi kaip galima veiksmingesnių diplomatinių priemonių. Pone Georgijeva taip pat E, dėjo labai daug pastangų, kad būtų suteiktos e, vizos, kad galėtų Damaskė dirbti sprendžiant šitos klausimus. Aš manau, kad mes turime ieškoti diplomatinio sprendimo visų pirma, nes tai yra vienintelis sprendimas, kuris gali padėti išspręsti problemą. Pone Šakė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ilgą laiką vyksta pilietinis karas Sirijoje. Politiškai ir diplomatiškai uh, Europa stebi šį, šį, šį konfliktą, šią krizę. Tai yra tas karas, kuris yra šalia mūsų. Ir artimieji rytai gali būti destabilizuoti šio konflikto. Vidinio konflikto sprendimo galimybių nėra. Cheminis ginklas bus naikinamas. Bet juk ilgus metus tas ginklas čia buvo. E, žmonės perkelti šalies viduje ar pabėgėliai e, kenčia didžiulės kančias. Būtina rasti geresnį finansavimą humanitarnėms priemonėms. Noriu pagirti ponę Georgievą komisarę už jos prisimtą lyderystę ir jos veiksmus. Turime geriau pasinaudoti turimomis strategijomis ir priemonėmis ir efektyviau dirbti. Reikėtų, kad ES e, surenktų iš tikrųjų konferenciją, kad būtų galima sureaguoti į jungtinių tautų dar negirdėtą kvietimą imtis kuo aktyvesnių veiksmų. Būtina e, atsiliepti pabėgėlių svarbiausius poreikius, suteikti jiems galimybę e, būti priglaustiems, gauti medicinos paslaugas. 250 tūkstančių žmonių atvyko į mūsų šalis. 600 tūkstančių žmonių Libanas per dieną pabėgėlių priima, tuo tarpu, kad mes negalime apsispręsti. Žiema artėja, negalime palikti tų žmonių šaltyje likimo valiai. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Dabar žodis poniai Dots. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pabėgėlių skaičius. E, bėgančių nuo pilietinio karo nuolatos auga, tai kelia susirūpinimą. Iš tikrųjų, situacija turi sulaukti e, Europos parlamento dėmesio. Gerai, kad šiandien tai atsitiko. Žmonės yra perkelti šalies viduje arba bėga iš šalies. Ar jos tinkamą apsaugą suteikia tarptautinė bendruomenė? Kodėl e, mes negalime padėti labiau? Mes turime teikti labiau koordinuotą e, ir nuoširdesnę humanitarinę pagalbą. E, matome, kad žmonės taip toliau kenčia, kad jie žūsta Sirijoje. Ir turime atsižvelgti ir į e, Sirijos krikščionių padėtį. Tai yra viena iš didžiausių šal, to šalies mažumų. Mes e, matome, kad e, džihadistų maištininkų grupės e, imasi veiksmų, turime įvertinti jų e, veiksmus. Kreipiuosi į komisarą ir kolegas. Būtina surenkti diskusijas, bet kokia konferencija, kur bus kalbama apie krikščionių teisę Sirijoje, būtų sveikintinas dalykas. E, būtinai suteikti tiems žmonėms tinkamą paramą. Ačiū. Ačiū. Kolega Pirker. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, mėly kolegos. Vienas pralaimėjusis Sirijos krizėje yra aiškus, tai yra šalies gyventojai 6 milijonai pabėgėlių šalies viduje ir už jos ribų yra aiškus konflikto rezultatas. Esu įsitikinęs, kad veiksmingai išspręsti šį konfliktą galima tik politinėmis priemonėmis. Tikimės, kad e, tos priemonės bus vainikuotos sėkme, tačiau e, jos dar reiks palaukti. Todėl dabar būtina, kad pabėgėlių stovyklos, kuriuose gyvena daugiau nei 150 tūkstančių žmonių, būtų paruoštos žiemai, kad e, šie žmonės galėtų peržiemoti tinkamomis sąlygomis tame regione. Taip pat būtina ir palaikau atitinkamas komisijos siūlomas priemonės stiprinti infrastruktūrą Sirijos pasienyje. Reikia pastatyti mokyklas, nes didžioji dalis pabėgėlių yra vaikai. Čia sukurti tokias infrastruktūras kaip vandens tiekimas, e, e, nuotekų sistema Tai yra labai svarbu ten gyvenančioms šeimoms. Taip pat svarbu atkreipti arabų valstybių dėmesį. Negalima leisti, kad viena Europa turėtų mokėti uh, už šios krizės padarinius. Taip pat ir arabų šalis turėtų įnešti savo indėlį ir uh, kad uh, tie pabėgėliai taip pat būtų primami kaiminėse arabų šalise. Aš kalbėjau su pabėgėliais, jie norėtų pirmiausia likti tame regione, todėl ir parama turėtų būti pirmiausiai teikiama kaimininėms šalims, e, kad pasibaigus konfliktų žmonės kuo greičiau galėtų grįžti į Siriją. Ačiū žodis, ponai Lopės Agila. Ačiū, ponė pirmininkė rezoliucija konfliktas Sirijoje tema bus tvirtinama Europos parlamente rezoliucija Europos Sąjunga raginama prisimti savo atsakomybę. Ta atsakomybė reiškia Sirijos gyventojų apsaugą. Mes turime demonstruoti ne tik užuojautą, bet ir solidarumą. Nepakanka vien ekonominės paramos Sirijos kaimynams. Europos Sąjunga privalo pasinaudoti visomis kitomis turimomis priemonėmis bendraja prieglopščio tekimo sistema, jos 25 straipsnių, tai yra vizų išdavimu, humanitarinių vizų, taip pat sustarimo 5 straipsnio nuostatomis reikia pasinaudoti suteikiant laikinąją apsaugą dėl humanitarinių priežasčių. Taip pat e, turime siekti, kad daugiau lėšų patektų į pabėgėlių pagalbos fondą ir būtų svarstomi, svarstamos galimybės e, pabėgėliams pasilikti nuolat gyventi ES teritorijoje, o ne tik laikinai. Ir kitos valstybės, ne tik Vokietija ir Švedija, turi priimti pabėgėlius bei vadovautis negražinimo į kilmės šalis principu. Pone... Dėkuoju, pane pirmininkė. Ačiū, pane pirmininkė. Aišku, jog karas vykstantis Sirijoje tarp diktatūros ir tų, kurie nori kitą diktatūrinį režimą sukurti. Pone pirmininkė, mes turime visų pirma daryti spaudimą, kad būtų politiškai sureguliuotas tas konfliktas. Toliau turime ir toliau teikti finansinę ir humanitarinę pagalbą. Turime taip pat teikti tą pagalbą taip, kad jinai nepavirstų kovojančių pusių finansavimo. Labai svarbu taip pat surenkti Europos e, konferenciją, apie kurią e, kalbėjo kolegos ir komisijos nariai. Turime taip pat šiame kontekste padaryti tam tikras išvadas apskritai dėl mūsų politikos migracijos srityje. Turime taip pat pasiskirstyti naštą tarp valstybių narių. Mes turime savo tradicijas pagalbos teikimo tarčiosiams e, valstybėms srityje. Tačiau mūsų politika toje srityje kol kas nėra labai veiksminga. Turime užtikrinti nuolatinę ir, ir, ir veiksmingą pagalbą bei užtikrinti tinkamas pabėgėlių prieimimo sąlygas. Bet labai svarbu, kad valstybės narės pasiskirstytų naštą tarpusavyje. Turime tarptautiniai bendruomeniai ir vakarų pasauliui nusiųsti labai aišku signalą dėl politinio e, sprendimo šito konflikto. Ponas Engel, dėkuoju, ponė pirmininkė. Trys dalykai. Tie, kurie sako, jog e, kaiminių valstybių sienų atverimas tiesiogiai veikia ES padėtį yra teisūs. Aš manau, kad e, Kipras ir Graikija yra kaimininės šio regiono valstybės ir todėl mes negalime sėdėti nieko neveikdami. Ir tuo pat metu e, sakydami, jog Jordanija ar kitos kaiminės valstybės turi priimti tuos pabėgėlius. Komisijos narys Barnie pasakė labai svarbių dalykų. Jisai kalbėjo apie pabėgėlių prieimimą Europos Sąjungoje. Aš e, išgirdau labai mažai didžiųjų valstybių minimų, tarptų, kurios būtų pasirengusios e, priimti tuos pabėgėlius. Kai kurios ir mažesnės valstybės, kaip girdėjome, pasirengusios yra priimti. Taip pat e, komisijos narys minėjo negražinimo principą, tai yra labai svarbus dalykas šiame kontekste. Ponas Barnė taip pat minėjo ir e, kovotojus samdinius Aš manau, kad tai labai svarbus aspektas busimos diskusijos šituo klausimu, nes e, labai svarbu kalbėti apie tuos, kurie kursto panašius konfliktus. Mes žinome, kad tie kurstytojai yra ES partnerės valstybės e, ir, ir, ir tokios kaip, pavyzdžiui, kaip Kataras. Ar mes norime, kad ES suskiltų net laikydama pabėgėlių perteklio. Turime būtinai apie tai galvoti. Dėkoju, ponas Milman. Pabėgėlių skaičius iš Sirijos yra didžiulis. 2 milijonai sirų. Jie dabar susitelkė labiausiai Jordanijoje, Libane, Turkijoje, Irake. Visą tai rodo, kokią didžiulę tragediją pergyvena šalis šiame kare taip pat šimtais tūkstančių skaičiuojamos aukos. Kai kuriuose valstybėse yra primami pabėgėliai iš Sirijos. Europos Sąjunga yra pagalbos teikimo lyderė Sirijos krizės kontekste. Šiandien girdėjome sakant, kad Europos Sąjunga ir toliau prisims įsipareigojimus šios krizės akivaizdoje. Tačiau, ponios ir ponai, reikia daryti dar daugiau, reikia ieškoti problemos šaknų, kad būtų galima užbaigti šį karą, kad nebežūtų žmonės. Tai būtų geriausia pagalba, kurią galėtume suteikti Sirijos žmonėms. Būtina dėti pastangas ir įtikinti tarptautinius veikėjus, taip pat įtikinti visas paėgas Sirijoje nutraukti konfliktą. Reikėtų, kad įvyktų ta Ženevos du, jeigu taip galima sakyti, konferencija, kad būtų galima išsiaiškinti, ar lapkričio 9 dieną tikrai įvyks konsultacijos. Rusija ir Junktinės valstijos ėmėsi iniciatyvos e, cheminio ginklo sunaikinimui. Tai turėtų taip pat būti žingsnis pirmin, ieškant politinio karo sprendimo. Tačiau e, tai nėra galutinis žingsnis, tai turėtų tik pagreitinti galimybę surasti konflikto sprendimą. Būtina pabėgėliams suteikti pagalbą, nes dabar jų padėtis tikrai nepavydėtina. Ačiū, kolega skūrė. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Mums e, pavyko išvengti dar dramatiškesnio karo Sirijoje, tačiau nepavyko išvengti tokios e, pabėgėlių bangos tiek e, ir regiono valstybėse, tiek ir Europos valstybėse. Dabar kalbame, šit, diskutuojame šito klausimu, tai yra be galo svarbus klausimas. Visų pirma, todėl kad e, e, šiame kontekste kyla klausimas dėl labai skubiai e, reikalingų įgyvendinti priemonių. Girdėjome, jog Vokietija gavo apie 15 tūkstančių prieglapšio prašymų, Švedija beveik tiek pat gavo prieglapšio prašymų. Ir reikia pabrėžti, jog Šiame kontekste mes turime priimti atitinkamus e, teisės aktus, kad galėtume veiksmingai spręsti šitas e, problemas. Turime įtvirtinti solidarumo principą ir turime plėsti to principo įgyvendinimą kartu su Malta, Italija, Graikija, tos valstybės susiduria su pabėgėlių srautais ir vienos negali susidoroti su šitomis problemomis. Turi būti jums padedama. Dėkuoju, panas Štyje. Preko 2 milijuna izbėglica, od toga 400. Ačiū, panė pirmininkė, daugiau nei 2 milijonai pabėgėlių, iš kurių 400 tūkstančių vaikų iki 11 metų amžiaus 6 milijonai žmonių išvaryti iš namų, tai tik statistiniai duomenys tai tik skaičiai, tačiau reikia nepamiršti žmonių gyvybių, turime susijęti Sirijos tragediją su tragedija Lampedusa ir imtis reagavimo veiksmų. Būtų visiškai netinkama diskusijas e, dėl e, migracijos klausimų e, tik tai suvesti į statistiką. Mano šalis nukentėjo nuo Miloševičiaus agresijos ir Mano tėvas dalyvavo antrajame pasaulyme kare ir aš iš jo išmokau, kad pabėgėliams svarbiausia yra grįžti namo ir būtent šiam klausimui turime skirti daugiausiai dėmesio. Pritarėme rezoliucijai, tačiau mūsų parlamentas privalo ir toliau bendrauti su Sirijos demokratinės opozicijos jėgomis, kurios nepersekioja, o gina krikščionis ir savo politiniais veiksmais privalome užtikrinti, kad kiekvienas ir jis plės galėtų grįžti namo. Ačiū kolegė Isaija dabar kalbėsiu. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nari. Daugiau nei 2 e, milijonai žmonių iš Sirijos pabėgo į, į Jordaniją, Libaną, Turkiją. Toms valstybėms reikia steigti pagalbą, kad galėtų valdyti pabėgėlius rautus. Jordanijos ambasadorius teigia, kad dabartinė padėtis kelia grėsmę Jordanijos vidaus saugumui. Be humanitarinės pagalbos teikimo ES šalis priėmė taip pat ir pabėgėlius, daugiausiai moteris ir vaikus. Vokietija priėmė 5000, Švedija 1900, Suomija 1500 pabėgėlių, kurie daugiausiai yra atvykę iš Sirijos. Bet įtinkamų paramos pabėgėliams programų gyvenimo turime iškoti kitų sprendimų, tik priimdami pabėgėlių, pabėgėlius pas save problemos neįspręsime, reikia kuo greičiau užtikrinti šalyje paliaubas ir taikyti kitas priemonės, teikti laikinąją pagalbą bei e, bandyti spręsti šį konfliktą. Ačiū. Kolegos, dabar pradės, pradėsime procedūrą. Prašau žodžio. 15 paprašė kolegų žodžio. Bus sudėtinga visiems jį suteikti. Galbūt 7-8 suteiksime pirmajai norėčiau suteikti žodį poniai, poniai Jezlovieckai. Ačiū, ponė pirmininkė, jungtinių tautų ataskaita dėl humanitarnės pagalbos teikimo Sirijoje. Matome, kad pabėgėlių skaičius smarkiai didėja. Kiekvieną dieną Sirijos teritorijoje palieka 5000 žmonių, tai didžiulė problema regiono valstybėms, ypač Libanui ir Jordanijai, kurias atvyksta didžioji dalis pabėgėlių. Manau, kad pirmiausiai turėtume skirti dėmesį paramai pabėgėliams, o ne ieškoti būdų, kaip sustabdyti nelegalią migraciją. Reikia paminėti du skaičius. Bulgarija e, pastarojame metu e, Šiuo metu priėmė 3 tūkstančius, e, Jordanija 500 tūkstančių, o Libane 70 tūkstančių. <clears throat> Manau, kad tokių pabėgėlių skaičius toks didėjimas e, tik tai dar labiau destabilizuotų padėtį šalyje. Kol kas pagalbos teikimų užsijima tik tai 12 es valstybių narių, tačiau turint omenyje, e, kas gali įvykti Sirijoje Ir kas dabar vyksta, tai problemos es valstybėse narėse tikrai yra nereikšmingos. Ponai Kostai suteikiam žodį. Yes. Grazie, prezidente. E, credo... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, jog šiame kontekste, kalbant apie ES, labai svarbus žodis būtų solidarumas ir po e, e, jungtinių e, tautų veiksmų dėl e, cheminių ginklų arsenalo sunaikinimo labai svarbu, kad ES lyderiautų ieškant diplomatinio sprendimo. Pabėgėlių klausimas yra europinio ligmens klausimas, o ne atskirų valstybių narių klausimas. Aš manau, kad e, komisaro Barnier Atsakymas dėl humanitarinės konferencijos Europoje yra e, absoliučiai būtinas dalykas. Ten bus diskutuojama ir apie civilinę apsaugą, apie pabėgėlių problemas. Ir reikėtų taip pat, kad šiai temai būtų skirtas e, Europos e, vadovų tarybos susitikimas. Taip pat turime peržiūrėti Dubliną 2. E, <coughs> kad e, būtų tinkamomis sąlygomis e, suteikiamas prieglopstis esant tokiems e, srautams. Taip pat e, direktyvoje dėl prekybos, dėl kovos su prekyba žmonėmis turi būti numatytos nuostatos dėl humanitarinės vizos išdavimo. Kolega Keller. Labai ačiū. Daugiau nei 2 milijonai žmonių jau buvo priversti išvykti iš Sirijos. Europa priėmė net 8 tūkstančius pabėgėlių, palyginti su 2 milijonais. Tai yra tik tai ciniškas veidmainingas žaidimas. Mums reikia didelio masto pabėgėlių perkelimo programos, kuri apriektų rimtus skaičius. Jeigu mes prašome iš Sirijos kaiminių laikyti sienas atviras, tai mes taip pat turime atverti savo sienas, išduoti humanitarnės vizas, numatyti galimybės pabėgėliams teisę taip patekti ES teritoriją. Negalima visą laiką tik kitų badyti pirštais. Mes galime imtis veiksmų, galime padėti žmonėms, neprivalome laukti jungtinių tautų įgaliojimų, turime nesibaiminti e, savo. E, atsakomybės ir nesuversti jos ant Sirijos kaiminių pečių. Ačiū, pana Merfi, žodis. Ačiū pirmininkė, Tintatų pabėgėlių komisija aiškiai parodė, kad Sirijoje yra mm, persekiojamas moterys, vaikai, vyrai daugiau nei 2 milijonai išvyko iš šalies, daugiau nei 4 milijonai perkelti šalies viduje, e, bando pabėgti nuo brutalaus plėtinio kelio iki karo iki metų pabaigos, daugiau nei 10 milijonų pusė gyventojų prireiks humanitarnės pagalbos. Šios tragedijos mastas aiškiai parodo, kad žmonės nepasitikinė Asado režimu nei E, religinės opozicijos grupuočių e, lyderiais. E, Savame suprantama, kad atvirų durų politika Sirijos valstybėse kaiminėse yra sveikintina, tačiau uždarų durų ES politika atneša tragiškų ar rezultatų ES teikiama pagalba per dieną sudaro 20 centų. Vienam žmogui reikia daugiau veiksmų, reikia atverti mūsų sienas pabėgėliams, suteikti jiems būtinas paslaugas, būstą, švietimo paslaugas ir visas kitas. Ačiū uždėmesi, ačiū ponai Merfi, kolega Gžyb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 <clears throat> dėl jungtinių tautų e, organizacijos vidaus padėties e, viskas taip susiklostė, kad konfliktas išsiplėtojo. Daugiau nei šimtas tūkstančių Sirijos piliečių žuvo konflikto metu, milijonai viduje perkeltos menų išvykusių į užsienį. Jiems pirmiausiai reikia pagalbos. Ta pagalba susijusi su aplinkybė kad viduje šalies didėja prievarta įvairių mažumų atžvilgių, religinių mažumų persekiojami, pavyzdžiui, krikščionys labai aktyviai veikia Sirijoje iš užsienio atvykusios teroristinės grupuotės, tai destabilizuoja šalies vidaus padėtį, 2 milijardai ES skirtos pagalbos nėra pakankami, visi tam pritarėme, reikia taip pat ieškoti politinio problemos sprendimo, nes Pirmiausiai, Sirijos gyventojams reikia taikos, teisinės valstybės ir teisės grįžti į savo namus, kuriuose gyveno iki konflikto. Ačiū uždėmesi, ačiū ponė Anigomė žodis. The... Dėkoju. Kokie turėtų būti Frontex prioritetai ar kitų agentūrų prioritetai? Gal išsaugoti gyvybės ar išsiųsti žmonės kuo toliau? Ponas Baroso e, pamatęs Lampetusų tragediją, manau, susimastys valstybių Atsakymas Sirijos krizė kol kas buvo nei šioks, nei toks. Mums reikia bendros migracijos politikos. Susitelti tik prie humanitarinių priemonių yra pernelik mažai, nes karas tebesiautėje, pabėgėlių bus vis daugiau. E, laikas seniai išaldyti Sirijos režimo turtą tam, kad būtų galima jo dėka padėti pabėgėliams. Šis režimas neturi teisę žudyti žmonių. Žmonės, kurie nesperkelti Sirijoje, laukia pagalbos Kai kurie jų yra Turkijoje, kai kurie kitur. Būtina paremti e, teisėtus tinklus ir būtent, kad nebūtų teikiama parama džihadistų tinklams, kad nebūtų teikiama parama korumpuotiems ar kriminaliniams elementams, nes turime siekti, kad Sirijos ateitis galiausiai būtų demokratiška. Ačiū, kolega Stojanov. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar svarstamas klausimas susijęs su priemonėmis padėti pabėgėliams. Ar kas nors iš jūsų kolegos girdėjote, kad būtų paminėta bent viena priemonė? Aš nei vienos tokios priemonės negirdėjau. Nei apie vieną. Mes e, daug kalbame, e, netiesiogiai viniojame žodžius į vatą, tačiau mūsų sienas, e, ypač Bulgarijos ir Turkijos sieną, kerta tūkstančiai e, Sirijos pabėgėlių. Jeigu pamiršta kolegos į Bulgariją, atvyksta daugiausiai pabėgėlių iš Sirijos ir Bulgarija buvo paskutinė valstybė, ES valstybė narė, kurie buvo įvykdytas islamo teroristinis aktas islamistų. Jeigu mes dabar kalbame įvairiomis tariamosiomis nuosakomis apie įvairias konferencijas, tai Bulgarijoje <clears throat> per dieną pabėgėlį išleidžiame 600 eurų, turint omenyje, kad pensija šalyje mėnesinė sudaro 80 eurų. Aš manau, kad mes turėtume nustoti, baigti, nustoti kalbėti ir imtis veiksmų kolegai Landsbergį žodis. President. Pone pirmininkė, ponios ir ponui, Sirijos pilietinis karas turi naujų elementų. E, matėme, kad dujos buvo panaudota prieš pačios Sirijos piliečius. Visą tai yra baustini veiksmai. E, Sirijoje niekas nebuvo išaiškinta, niekas nebuvo dėl to nubaustas. Cheminis ginklas dabar buvo nuspręsta turbūt sunaikytas per metus bet juk nieks nekalba apie tai, kad žudikai turi būti eliminuoti. Terorizmo poveikis žmonėms tebėra, e, jaučiamas ir grėsmė terorizmo tebėra. Sirijos pabėgėliai bando trauktis visur, kur tik gali, bėgti visus Europos kampelius. Mes turėtume kalbėti apie tai, kad būtina užkirsti kelią nebaudžiamumui, nes Sirijos režimas įvykdė nusikaltimą žmogiškumui prie savo salės žmonės. Pabėgėlių skaičius nuolatos auks. Čia reikia ne tik humanitarinių pastangų, bendrų humanitarinių pastangų, reikėtų, kad būtų sudarytas tarptautinis tribunolas, kuris nuteistų kaltuosius. Ačiū. Richard Howitt yra paskutinis kalbėtojas šiuose diskusijose. Trys dalykai, kuriuos norėjau pasakyti. Mes girdėjome sakant, kad Sirijos pabėgėliai, mes susijom su Sirijos pabėgėliais, kuriuos priėmėme Strasbūrė, jie mums sakė, kad jie nepetikė tarptautinę bendruomenę, jie sakė, kad jie neturi nei maisto, nei vaistų. Kas galėjo pamanyti, kad rasime pagalbą tokioje šalyje kaip Jemene. ES turi būti solidaresnė. Norėčiau priminti, kas sakė G8 sustikime Junktinės karalystės ministras pirmininkas. Junktinė karalystė priėmė keletą pabėgėlių. Tačiau Sirijos Pabėgėliai surengė procesą prie, protestą prie prancūzijos sienų ir buvo išreikšta tokia mintis, kad daug už ką atsakinga turėtų būti ir Prancūzija. Nežinau, kaip yra suvokiamos moralės normos, nes tokia moralė, kurios laikomasi dabar, leidžia mums smerkti pabėgėlius ir jie tampa nelegalais mūsų pačių šalyse. Dėkui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju visiems už klausimus, pasiūlymus, komentarus. Be jokios abejonės, tai yra būtina šioje diskusijoje, turint omenyje padėties rimtumą. Buvo sakoma, jog reikia surenkti Europos konferenciją dėl, dėl pabėgėlių šitos krizės. Tai aš pakomentuosiu truputį plačiau tą aspektą. Ponas Weber ir ponas Argentinį minėjo kai kurios e, skaičius. Aš galiu paminėti skaičius pateiktus vyriausiojo pabėgėlių komisariato ir galiu pasakyti, jog e, tas prašymas yra skirtas ES e, valstybėms. 2000 prašo prieglopščio ir 10 tūkstančių perkelimo. Ir aš jau sakiau, kurios valstybės e, pasakė, jog pasirengusios priimti ir mes laukiame kitų valstybių reakcijos. Tad e, tokie būtų skaičiai, kuriuos mes turime iš struktūrų, kurios e, veikia vietose. Ir žinokia padėtis. Lopez Aguilar pasisakydamas, e, ką tik minėjo humanitarinės vizas. Mes e, manome, jog šią priemonę turėtų būti naudojamasi, tačiau tai yra kiekvienos valstybės narės kompetencijos klausimas, nes jos turi, valstybės turi apsispręsti, ar jos naudos humanitarinės vizas. Tai yra jautri tema ir būtent todėl ta konferencijos e, surengimo tema yra labai svarbi šiame kontekste. Kadangi kiekviena valstybė narė turi apsispręsti, ką konkrečiai jinai darys. Aišku, tai yra nelengvas dalykas, turint omenyje, jog daugelie valstybių yra ir populizmo, tam tik tam ir, ir, ir populizmo pikas dėl susidariusios padėties, tad galbūt tos klausimus bus lengviau spręsti kartu tokios konferencijos metu negu kiekvienai valstybėje atskirai. Pone Jenski taip pat minėjo tas valstybės, kurios patiria didžiausią spaudimą - Kipras, Kipra, Graikija, Italija, Bulgarija. Mes e, e, vertiname šių valstybių padėtį ir poreikius, techninės pagalbos poreikį. Pone Džanaku ir ponas Salavrakos taip pat minėjo šitos aspektus, kalbėdami apie Graikiją ir minėdami prieglopšio teikimą. Graikija turi taip pat e, konsoliduoti kai kurios dalykus, kad tinkamai galėtų pasinaudoti techninę pagalbą šioje srityje. Taip pat buvo minimas didesnio finansavimo poreikis Aš e, manau, kad atsižvelgdami į realią padėtį turime pasakyti, jog 13 metams neturime laisvų pinigų. Ir sakau tai savo, savo kolegės, kuri turėtų čia dalyvauti vardu. 13 metais mes jau esame pasiekę ribą, na, o 14 metais taip pat turėsime atsižvelgti į biudžeto apribojimus, jūs puikiai žinote, kokie jie yra. Ir būtent todėl ta konferencijos idėja čia yra, dar kartą pabrėžiau, labai svarbus dalykas, kad kartu nagrinėtume tos klausimus. Ponės ir, ponės ir ponai parlamentų nariai, ponė ministrė, aš norėčiau taip pat e, paminėti tai, ką sakė ponė Kaiser, pasisakydama, minėjo Lampedūzos e, salą. Lampedūzos e, sala iš tikrųjų dirba labai daug ir labai oriai padėdama uh, pabėgėliams. Ir jūs teisingai pasakėte, ponė De Kaiser, paminėdama tai, ką daro ES atstovai Beirute, Damaskė, tai, ką daro nevyriausybinės organizacijos. Aš atidžiai klausiausi jūsų pasisakymo. 2 milijardus eurų mes jau esame skyrę humanitarniai pagalbai tame regione. 44 procentai tos pagalbos pateko Sirijai. E, ta pagalba buvo skiriama per nevyriausybinės organizacijas, taip pat per tam tikras vyriausybinės struktūras, kurios ten e, veikia. Turime nepamiršti, jog tie pinigai padeda sumažinti grėsmę gyvybei daugelio piliečių. Aišku, panašių dramų yra ne tik tai Sirijoje, bet Sirijoje dabar yra labai rimta krizė ir mes turime veikti kartu, jeigu norime e, sureguliuoti tą konfliktą. Kiekvienas veikdamas atskirai negalės to padaryti. Turi būti bendras ES e, veikimo reakcija ir turime naudotis visomis priemonėmis, kurios, e, kuriomis disponuojame E, humanitarinėmis, humanitarinės pagalbos priemonėmis, taip pat turime telkti e, sa, savo išteklius, turime naudotis vystamai bendradarbiavimo priemonėmis, užtikrinti e, tinkamą pabėgėlių prieimimą, turime kartu spręsti tos klausimus, o tie klausimai e, turi būti sprendžiami tuomet e, vadovų tarybos lygmenių, todėl kad Čia kalba sukasi apie labai rimtą politinę dimensiją. Ir dar kartą pabrėžiu, jog rimta politinė diskusija Europos lygmenių būtų tikrai tikslingesnis dalykas negu atskiros diskusijos e, valstybių narių lygmenių. Dėkoju dar kartą už diskusiją ir už pasiūlymus. Dėkoju, ponė komisarė, o dabar tarybos vardu kalbės ponas viceministras atsingas už sienio politikos reikalus, ponas Vytautas Leškevičius, prašom. Pone pirmininkė, pone komisarė, gerbiami Europos parlamento nariai. Džiaugiuosi tuo nuomonių pasikeitimu šiandieną Europos Sąjunga ir jos valstybės narės e, esamomis aplinkybėmis turi palengvinti Sirijos pabėgėlių kančias. Tačiau suprantama, mes negalime bandyti nieko nedaryti, nes daugiau negu 2 milijonai sirų pabėgo, milijonas jų yra pabėgėliai. Ketvirtis milijono žmonių sakoma palik šalį iki metų pabaigos ir nežinom, kiek jų dar bus 2014. -aisiais. Be abejo, geriausias kelias užkirsti kelią tų žmonių kančioms būtų išspręsti priežastis, kodėl žmonės priversti savo šalį palikti. Tai padėtų pasiekti tvarios taikos šalyje. Leiskite man pasakyti, jog pirmininkaujantį tarybai Lietuva nuo pat šios krizės pradžios, nuo pat mūsų pirmininkavimo, tiksliau pradžios, nuo pirmos dienos labai aktyviai buvo įsitraukusi šio klausimo sprendimą, į Sirijos krizės sprendimą. Yra paskelbtas bendras Vilniaus pareiškimas, jis buvo primtas praėjusį mėnesį, tai yra puikus pavyzdys to, kad egzistuoja bendri europiniai veiksmai ieškant tvaraušios krizės sprendimo. Pirmininkaujantį Lietuvą ir toliau tęs bendradarbiavimą vyriausiai įgaliotinė komisijos vicepirmininkė ir kiti suinteresuoti asmenys dirbs ranka rankon, kad būtų galima užtikrinti Sirijos ir viso regiono stabilumą. E, kol kas sprendimų rasti nepavyko, tačiau žinome, kad kančios tęsiasi, mūšiai tęsiasi, būtina remtis humanitarnės pagalbos e, nus, įstatymais, kad būtų galima užtikrinti e, piliečių saugumą. Turėtų būti taikoma nulinė tolerancija e, prievartavimams parentiems ryties pagrindų. Turėtų būti e, baudžiama už piliečių, ypač vaikų grobimą. Svarbiausia apsaugoti moteris ir vaikus, labiausiai pažeidžiamus visuomenės atstovus. Medicinos personalas, humanitariniai darbuotojai taip pat turėtų būti tinkamai apsaugoti. Turėtų būti palengvintos galimybės teikti medicinos pagalbą, e, taip pat pateikti medicinos įrangą, kuri reikalinga padėti nukentėjusiesiems. Humanitarnės operacijos šalyse turėtų būti vystomos plačiau. Būtina, kad būtų galima pasiekti visus, visais kanalais visus žmonės, kuriems reikalinga pagalba. Europos Sąjunga turėtų glaudžiau bendradarbiauti su jungtinių tautų organizacija, koordinuojant pagalbą ir telkiant bendras pastangas, siekiant didesnių tų pastangų efektyvumo, pagelbėjant pabėgėliams situacija yra iš tikrųjų labai rimta, jaučiama tam tikra finansinė įtampa. Turime pasiekti bent jau pirminio svarbiausio tik, e, tikslo, kad mažėtų pabėgėlių srautai ir kad pabėgėliai sulauktų pagalbos. Dabar dėl konkrečių siūlymų, apie kuriuos kalbėjau ponas Ferhofstadt, dėl humanitarnės pagalbos konferencijos surengimo. Apie ją kalbama Europos parlamento rezoliucijoje. Sveikinu Europos parlamento siūlymą ir dar daugiau. Taip pat džiaugiuosi tuo, ką sakė ponas komisaras Barnier. Esame pasirengę glaučiai bendradarbiauti su Europos komisija šiuo klausimu. Nes jai tenka svarbiausia atsakomybė šio klausimo sprendimo. Tačiau konferencijos juk irgi nepakaks. Europos Sąjunga turi ir toliau palaikyti spaudimą e, bendradarbiaujant su kitais subjektais, kurie yra suinteresuoti krizės sprendimu. Jie turi prisimti jiems tenkančią atsakomybę sprendžiant šią didžiulę humanitarinę problemą. Leiskite pasinaudoti šią progą ir pareikšti padėką ponui Aguilar ir visam Europos parlamentui. Už jūsų savalaikę rezoliuciją ir aiškę rezoliuciją. Manau, kad mūsų bendros pastangos padės suteikti tinkamą pagalbą Sirijos pabėgėliams, kad bus rasti ilgalaikiai sprendimai. Baigiame diskusijas šio darbo tvarkos klausimu. Gavome vieną rezoliucijos projektą, dėl jo balsuosime šiandien 11 val. 30 minučių, kitas darbo tvarkės klausimas yra.